administracinės struktūras ir bet kokia mūsų parama techninė, politinė ir bet kokia kitokia yra labai svarbi Tunise. Grazie. Ora l'ordine del giorno reca la relazione dell'ONU. Ačiū. Toliau pagal darbo tvarkę Trajanungurianų pranešimas dėl darbuotojų judumo skatinimo. Pranešėjų keturias minutės. Sensitive, a very sensitive problem indeed. Ultimately, it is going to shape the economic and Darbuotojų judėjimas yra labai svarbus klausimas, kuris įtakos ES ateitį. Kaip pranešėjas turiu pabrėžti, kad mes susidarėme su situacija, kuri politiškai yra mm, neįmanoma ir neracionali. Laisvas darbuotojų judėjimas negali būti atsitiktinis dalykas. Tai yra teisė. Teisė, dėl kurios visos valstybės narės susitarė. Tačiau matome tokią situaciją, kur valstybės narės nusprendžia įvesti ar atnaujinti kai kuriuos apribojimus ir netgi teigia, kad vėliau tokių pritaikys dar daugiau. Gerbiama pirmininkė, tai yra grina politika, nacionalinė rinkiminė politika. Ekonomika a, pristato visiškai kitokį vaizdą. E, kelius metus turime jau oficialius skaičius, kai kuriuos pateiktus Europos e, komisijos, kurie rodo, kad rytų Europos darbuotojai, migrantai nesukūrė nedarbo, nesukūrė papildomos naštos e, gerovės e, sistemoms priimančioms valstybėms. Priešingai, toks darbuotojų atvykimas sukūrė ekonominę gerovę, augimą ir bendrai tai yra vertinama maždaug 1 procentų nuo BVP. Taigi mintis, kad daug, reikia daugiau Europos, ar tai reiškia, kad bus daugiau Europos mažesniam skaičiu europiečių, juk turime bendrą rinką e, prekiams ir kapitalui, tačiau neturime bendros rinkos darbo jėgai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vakarietiškos įmonės gali dirbti rytuose, kartais sėkmingai, kartais tik tai tūkstančius žmonių paliekant be darbo. Tuo tarpu rytų Europos darbuotojai negali ieškoti darbo vakaruose. Ir tai dar ne viskas. Tos pačios valstybės, kurios riboja rytų europiečių darbą, pavyzdžiui, rumūnų, bulgarų darbą savo šalise, vis tik tai sėkmingai patenkintos ieško daktarų, inžinierių, informacinių technologijų specialistų, tai yra pačių geriausių rytuose. Gerbiama pirmininkė, tai turi būti sustabdyta ekonomiškai, politiškai, morališkai, tai neteisinga. Žmonės ieškos darbo, kadangi tai yra jų teisė. Mes suteikėme jiems tą teisę. Ir tai mano pranešimas remia. Tai paremė komitetas balsuodamas. Ir tikiuosi, kad tai parems ir šis parlamentas balsuodamas rytoj. Ačiū. Grazie. Ora iniciamo il. Ačiū. <clears throat> Dabar spontaniškų diskusijų laikas. Pone Ivanova dabar norėtų kalbėti. Gerbima pirmininkė, noriu padėkoti ponui Ingurianui už parengtą pranešimą. Prieš kelias dienas organizavome klausimus šią temą. Изводът, който аз си направих от това изслушване е един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 Разчитаме именно на вас да пазите uh, и гарантирате една uh, от основните европейски ценности. The... Pirmininkė, aš prašytume jūsų nutraukti savo pasisakymą, nes iškilo vertimo nesklandumų. Minutėlę, palūkėkim. Prašom tęsti. Taigi, norėčiau e, kreiptis į Europos komisiją ir atsakingą komisarą, e, kad būtų atsakingai ir objektyviai išanalizuota situacija atskirose valstybėse narėse e, dėl to, kaip jos taiko atitinkamus apribojimus nes ES darbuotojai turi teisę į laisvę ir, ir, ir judumą. Tai yra garantuota visiems ES piliečiams turi būti. Šūtė. Pane Blinkevičiu. Pane pirmininkė, pirmiausia dėkoju pranešėjui Ungurianu už šį svarbų pranešimą, kuriame atsispindi pagrindinė mintis kad darbuotojų judumą vieną iš pagrindinių europos sąjungos vertybių turime skatinti tačiau tai turime daryti atsakingai kitaip sakant skatinti turime būtent visavertį o ne bet kokį darbuotojų judėjimą. skatindami žmones judėti turime jiems užtikrinti kad jų kaip darbuotojų teisės nebus pažeidžiamos ir jie nebus svečioje šalyje išnaudojami. būtent dėl šių priežasčių teisėsauga ir darbo inspekcijos yra įvairiose valstybėse privalo glaudžiau bendradarbiauti turime užtikrinti kad žmonės išvykstantys dirbti į kitas šalis nebūtų priversti švaistyti įgyto išsilavinimo kvalifikacijos ir darbo patirties ir dirbti žemesnės kvalifikacijos darbą. tam būtina ir toliau stiprinti profesinių kvalifikacijų pripažinimą europos sąjungoje taip pat būtina įvertinti situaciją šalyse kuriose migracijos mastai yra labai dideli dėl ekonominių socialinių priežasčių ir tokias šalis palieka daug išsilavinusių kvalifikuotų darbuotojų. tokia masinė migracija ateityje šioms valstybėms gali kainuoti labai daug ir ekonomine ir socialine prasme todėl noriu dar kartą paraginti europos komisiją ir čia esantį komisarą ir valstybes nares ieškoti sprendimų šiai problemai spręsti jau dabar. Grazie, la parola l'onorevole Tur. Ačiū. Ne. Turen. Og tak øh, til ordføreren for hans rapport. Jeg vil starte. Ačiū. Dėkoju pranešėjui. Pagrindinis dalykas, e, pagrindinė mintis, kuriai žalieji gali pritarti, tai yra teisė dirbti, gyventi kitoje valstybėje narėje yra esminė ES laisvė mes turime ją saugoti ir plėtoti. Tačiau, kita vertus, norėtume įvesti tokią savoką - tvarkingas, tinkamas judumas. Nes iš patirties žinau, kad kyla rimtų problemų, socialinių problemų, atlyginimo problemų, skirtingo traktavimų darbo rinkoje. Tai neprimtina mūsų visuomenė neturėtų su to taikstytis, su skirtingomis darbo sąlygomis, apmokėjimo sąlygomis. Taigi, valstybės narės turi labiau pasistengti įgyvendinamos nacionalinės taisyklės, daugiau kontrolės turėtų vykdyti, kad visoje ES judumas vyktų tinkamomis darbo sąlygomis. Ačiū. Ačiū, ponia Českova. Vážená paní předsedkyně, eh, výbor pro práva žen a rovnost pohlaví přispěl. Pone pirmininkė, ponas ir ponai, FEM komitetas parengė eh, nuomonę šiam pranešimui ir aš buvau nuomonės referentė. Judumas yra eh, viena svarbiausia ES teisių ir jis kuria ir socialinę įtraukti. Šioje srityje daug nuveikta, tačiau vis dar esama barjerų trukdančių judumui Europos Sąjungoje. Reikia taikyti 2004 metų direktyvą. Jos perkelimas parodė, kad ypač e, giminių aspekto perkelimas nėra pakankamas. Reikia informuoti asmenis apie jų teises ir jų šeimos narių teises. Noriu pabrėžti, kad kalbant apie judumą, svarbu užtikrinti, kad šeimos nariai ir partneriai, ypač partneriai arba taip pat partneriai turėtų naudotis e, tomis pačiomis teisėmis kaip prieiga prie mokyklų, darželių vietų. Štai kodėl mūsų komitetas ir užimtumo komitetas, e, tai yra užimtumo komitetas atsižvelgia į mūsų komiteto nuomonę. Ačiū, ponė Fegorydo. Obrigada, senjore prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Um, Šiandien diskutuojant turime atkreipti dėmesį ir į socialinę padėtį. Trečdalis visų ES gyventojų gyvena e, labai skurdžiomis sąlygomis. 25 tūkstančiai bedarbių, ypač jaunų žmonių yra Europoje ir jiems ateitis nėra tokia graži. O dabar kalbėti apie darbuotojų judumą dažnai reiškia reikalauti socialinio dempingo. E, išnaudojimas tik padidėjęs e, tiems, kurie yra atvykę iš kitos šalies, net jei ta kita šalis yra Europos Sąjunga. Todėl uh, Mes norėtume, kad būtų tinkamai kuriama vystimosi politika, socialinės pažangos politika taip pat turėtų būti akcentuojama, o ne taupimo politika, todėl kad taupimo politika reiškia tik didesnį skurdą nes daug žmonių apskritai neturės galimybės gyventi darnų gyvenimą. Eh, mi limiterò, eh, come ho fatto, a dare la parola a, a, ad un oratore per gruppo politico. Quindi la parola adesso al commissario Andor, prego. Yra bent 15 paprašysiu žodžio pagal spontaniškų pasisakymo tvarką, bet aš galėsiu du, suteik, galėjau suteikti žodį tik tai nuo frakcijų patys kalbėti. Eh, eh, Komisaras Andor. E, pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, visų pirma noriu padėkoti pranešėjui ponui Ungrijanu už jo parengtą, parengtą pranešimą dėl darbuotojų judumo skatinimo. Komisija pritarė Europos parlamento pozicijai, kad judumas, geografinis judumas turi po, e, pozityvų poveikį per šiuos 14 metų Darbuotojų judumas, pagrindiniai darbuotojų judumo principai prisidėjo prie Europos integracijos stiprinimo ir bendros rinkos kūrimo. Be to, geografinis judumas skatina užimtumą ir ekonomikos augimą. Tai yra itin svarbu šiuo laiku laikų, kai um, stebime didelį nedarbą ir darbo jėgos trūkumą kai kuriuose sektoriuose regionuose. Taigi piliečiai turi būti skatinami ir geriau informuojami, jeigu jie ketina uh, darbą uh, pratesti kitoje valstybėje. Tai reiškia, reikia sieti su geresniomis žiniomis apie darbo rinkos situaciją kitoje valstybėje narėje. Žmonės turi žinoti, kur yra kokie darbai. Um, darbo rinkos įgūdžių derinimas su darbo rinkos poreikiais poreikis yra labai svarbus ir tą prioritetą mes įgyve, e, e, siekėme įgyveninti per įvairias programas, pavyzdžiui, tokias priemonės, kurios bus naudingos e, darbuotojams per jau eurės, pavyzdžiui, eurės užtikrina aukštą aukštos kokybės informaciją dėl įdarbinimo darbuotojams ir darbdaviams. Tai yra tikrai galinga priemonė skirta geografiniam judumui skatinti ES. Eurės bus reformuota kitais metais, kad būtų galima atitinkamai gebėjimus išplėsti, kad darbuotojų daugiau būtų galima įdarbinti, kaip kad komisija paskelbė savo komunikatę darbo atvarkė dėl naujų įgūdžių ir darbo vietų. Ir per Eurės komisiją Um, įgyvenę įvairias um, programas, pavyzdžiui, jūsų pirmasis darbas per eurės. Nežiūrint ES labai plačių teisės aktų darbuotojų laisvo judėjimo srityje reikia daugiau efektyvių kanalų informacijai keistis tarp įvairių, tarp uh, valdžios institucijų, kad darbuotojai turėtų visą informaciją apie jų teises ir prievolės. Šiuo tikslu galiu Jūs informuoti, kad e, reaguodama į Jūsų pranešimą komisija vertina, ar, naudy, ar, ar tinkama būtų. Mm, darbuotojų, e, migrantų e, galimybių paketą išplėsti ir galvoja taip pat apie direktyvą, pavyzdžiui, dėl e, piliečių laisvo judėjimo 2008 metų mūsų analizė davė daug rezultatų, valstybės narės pakoregavo savo teisės aktus arba ketina juos pakoreguoti pagal atitinkamai suderintą tvarkaraštį tam, kad būtų galima gyventi laisvo judėjimo direktyvą iki galo. Komisija taip pat ketina toliau analizuoti stojimo sutarčių nuostatų įgyvendinimą atitinkamose valstybėse narėse, kurios nusprendė laikinai riboti darbo jėgos judėjimą. Taip pat e, atitinkamai reaguojama į 2005 pagal 2005 metų Seimo sutarties nuostatas reaguojame į e, Bulgarijos ir Rumunijos e, birželio mėnesio prašymus ir pateiksime situaciją apie, situacijos analizę apie tai, kaip veikia visas darbuotojų judėjimas iš šių dviejų valstybių. Pagrindiniai dalykai, aišku, yra e, poveikis darbo rinkai ir ekonomikai. E, darbuotojų iš Bulgarijos ir Rumunijos judėjimo e, ribojimas nuo sausio pirmos dienos, aišku, yra valstybių narių pasirinkimas, tačiau apie tai valstybės narės turės informuoti komisiją iki metų pabaigos ir turės pagrysti labai rimtais darbo rinkos sutrukdymais tose valstybėse narėse. Ir komisija labai sveikina šią savo, šį savo iniciatyvos pranešimą ir tikrai pritarė tam, kad rei, turi būti gyventi sutarties um, visi reikalavimai ir užtikrintas geografinis judumas. Judumas yra geriausias būdas užtikrinti, kad darbuotojų įgūdžiai atitiktų um, darbo rinkos reikalavimus, kad būtų galima išspręsti labai netolygaus ekonominio augimo trūkumus ir patenkinti darbo rinkos reikalavimus bei ES strategijos 2020 metams reikalavimus, tai yra yra strategijos, kuriai pritarė visos valstybės narės. Ačiū. Komisario, la diskusione è chiusa e la votazione si svolgerà domani. Ačiū komisarui, diskusiją baigiame, rytoj balsuosime pusę pirmos per pietus.